Uh, will... Pradėsime, kolegos, klausimus dėl migrančių moterų dviračių komitetuvės ir ūkios Europos Sąjungoje padėties. Su Libe kartu komitetu rengiame šiuos klausimus. Kalbėsime, kaip jau sakiau, šią temą, keldami moterų teisų klausimus ir pirmiausia norėčiau suteikti žodį mūsų svarbiausioms kalbėtojoms, mūsų prelegentėms. E, poniau, pirmiausia, sveikinu Franceską komisarį. E, mes, mūsų komitetas ją pakvietė šiam posėdžiu, tad žodis pirmiausia jai. Buongiorno. Labadiena. turėjau galimybę prieš ketverius metus atvykti į Siciliją, nes pati nesu iš to krašto. Ir dviejus metus su pusė dirbau prie rumunių moterų tematikos. Dirbau su moterimis, kurios Ragūzos regione dirbo žemės ūkio darbus. Ir pamatysite čia mano pasisakymę iš fotografijų, ką aš veikiau tuos dviejus su pusę metų. Čia jūs matote prie Ragūzos kaimo vaizdą. Tai yra kaimas, kuris labai pasikeitė per keletą metų. Nuo vynogių auginimo buvo pereita prie šiltamių e, eksploatavimo. Prieš 30 metų tik vietiniai žmonės dirbo tame kaime ir keletas iš Magrebo šalių atvykusių vienas kitas žmogus. O paskui, kai Rumunija įstojo Europos Sąjungą, atsirado tame krašte daug moterų iš Rumunijos. Jų atsirado daug Ragūzos e, kaimuose. Taigi, tos moteris atvyko, rado darbo, jos yra daugiausia iš Moldavijos, iš tam tikro regiono. Botošanį, e, Atopakao regiono. Tai yra ta zona, kur žmonės e, augina tam tikras daržovės ir te perka nieko kito, ką užaugina, tą valgo. Tai jums padeda gauti ir minimalių pajamų, nes dalis produkcijos parduodama ir tų samdomų darbuotojų buvo nedaug. Tie žmonės, kurie atvyko į Italiją, sutiko su tuo, kad gautų labai mažą darbo užmokestį, kuris šiaip buvo didesnis už tą, kurį būtų gavę už tokį padarbą Rumunijoje. Taigi, e, tos moteris ir jų atvykimas iš esmės pakeitė šio regiono uh, žemės ūkį, visą žemės ūkio vaizdą tame regione. Tai buvo tos darbo rankos, ta darbo jėga, kuri buvo ypatingai pigi, nes e, iš Magrebo šalių atlykę, atvykę žmonės jau buvo pasiekę tam tikrą lygiai teisiškumą, kad tiek pat uždirbtų kaip ir italai ūkiuose, o atvykusios rumunės E, buvo ta priežastis, dėl kurios darbo užmokestis sumažėjo, būdavo mokama 10-20 eurų už darbo dieną. Visą tai absoliučiai pakeitė vietos ekonomikos padėtį. Šiaip moteris laukose nedirbdavo regione, o šios moteris atvyko, kai kurios su šeitmomis, kai kurios vienos, kai kurios su vaikais Ir tuos dviejus su pusę metų, kuriuos praleidau Sicilijoje, man parodė, kad veikia kažkokia, sus, kažkokia izoliuotų indų sistema. Tie žmonės autobusais atvykdavo iš Rumunijos į Viktorijos stotį. Tai yra Raguzos provincijos vienas iš svarbesnių miestų. ta, tas moteris paima kiti rumūnai, kurie jau seniau jau gyvena, dirba ir veža tas moteris tiesiai į šiltnamius. Ir tos moteris faktiškai gyvena uždarą gyvenimą tose įmonėse žemės ūkio. Tai daugiausiai yra šeiminės, mažos žemės ūkio įmonės, kur dirba paprastai nuo dviejų iki penkių darbuotojų. Tose e, ūkiuose jos ne tik dirbo, bet ir gyveno nes išsinuomoti kažkokį būstą kitur jiems būdavo per brangu. Joms būdavo leidžiama apsigyventi patalpose, kurie šiaip buvo sandėliai. Pavyzdžiui, susidėti kažkokioms e, sanitarinėms priemonėms ar augalų priežiūros priemonėms. Taip, sandėliukai buvo paversti būstais, jeigu taip galima juos vadinti. Bet tokiame būste nebuvo nei elektros, nei tekančio vandens. Vasara ten labai karšta. Tuose mm, būstuose, o žiemą labai šalta. Taigi tos moteris turėjo gyventi faktiškai šalia šiltnamių. Štai matote e, namelį tokį nuotrauką, kuri ir tas namelis yra šalia šiltnamio praktiškai. Ir taip pat čia netoliese yra ir cheminiai produktai, jie yra sandėliuojami ten. Ir dažnai tos moteris patenka į ligoninę dėl e, intoksikacijos. Jos patenka į vienintelę regiono ligoninę. Ir ten konstatuojama, kad jos kenčia nuo įvairiausių dalykų - dermatitai įvairius, kvepavimo, uh, plaučių problemos, visa tai yra susijęs su jų darbo sąlygomis ir susijęs su tuo, kad jos nuolatos būna šalia tų cheminių produktų. Taigi tas moterų iš, Rumi, iš Rumunijos atvykimas buvo ypatingas dalykas. Tos moteris atsidūrė tokiuose būstuose, tokiuose darbo vietose. E, jos gyvena šalia vyrų ir turi tokį padarbo krūvį kaip ir vyrai. Tos moteris dažn, labai dažnai atvyksta su vaikais, kai kurios savo vaikus paliko Rumunijoje ir siunčia jiems pinigų kas mėnesį. Tačiau kai kurios nusprendė pasimti kartu ir vaikus. Tad vaikų taip pat daug tuose būstuose, tuose ūkiuose. Tie vaikai dažniausiai neina į mokyklą. Moteris turi sunkumų pačios šviestis, nes dažnai jos nekalba e, regiono kalba. E, joms sunku suprasti Italijos sistemą, ne tik švietimo, bet ir visą sistemą apskritai. Transporto problema taip pat labai aktualu. Didžiausia šių žmonių problema yra jų izolacija. Trūksta transporto, nėra jokio viešo transporto tame regione, ir jie niekaip negali nuvykti, pažiūrėjau, gretimą kaimą, kuris galbūt yra už 15 ar 20 km. Bet kai uždirbi 10 ar 25 ir čia jau maksimumas eurų per dieną, tai yra didžiuliai pinigai, juk nemokėsi už taksi tam, kad nuvyktum į gretimą kaimą, kai uždirbi tiek mažai. Ir, pavyzdžiui, nuvežti vaikus į mokyklą tiem žmonėms yra iššūkis, dažnai jie savo negali tokios prabangos leisti. Taigi tos moteris labai pažeidžiamos kad jo, jų vaikai galėtų į mokyklą eiti, jos dažnai turi kreiptis tarsi malonės prašydamos į savo darbdavius, kad galėtų vaikus pavėžėti į mokyklą, galbūt, kad apsipirkus pirkinius padėtų pargabenti. Štai matote, mokykla kaip atrodo vaikai tiesiog užgruotų leidžia savo dienas. Tie žmonės atvykę į tą regioną, tiksliau, čia nėra mokykla, čia yra gyvenamasis plotas, čia yra mergaitė vardu Andrija, jie, jie turi labai svarbių kalbos problemų, jinai iš to ūkio nėra išėjus per savo gyvenimą, nes Ji ir dar čia yra berniukas, kuriems e, kyla ir gero maisto e, problema, nes dažniausiai jie maitinami polenta vietos maistu, kartais sūrio gabaliukas tenka. Nes 10 eurų per dieną darbo užmokestis jų mamoms neleidžia nupirkti nieko daugiau tiems vaikams. Ir tiesiog darbdavys iš geros širdies kartais atkiša tą gabaliuką sūrio. Ši e, mergaitė patyrė priekabiavimą seksualinį iš kitų e, gyventojų. tos mergaitės būna vienos pačios savo, na, tuose, jeigu taip galima pavadinti, namuose, kol bamos dirba, taigi jos visiškai neapsaugotos nuo tokių dalykų. Tas seksualinis išnaudojimas, tas priekabiavimas, e, kad ir kaip bebūtų liūdna, lydi tas mergaitės ir suaugusias moteris. Nikoleta yra viena iš tų retų moterų, kuri nusprendė nebetylėti, kitos kalbėti nenori. Jos nenori kalbėti apie seksualinį priekabiavimą, išnaudojimą, nes bijo tų pasiekmių, kurios gali nutikti. Jos apie tai kartais kalba, man yra pavykę išklausyti tokių moterų, kurios pasakojo, kad, pavyzdžiui, darbdavys į jas taikėsi pistoletu, grasino joms. Jos dažnai neturi galimybės palikti tą darbo vietą, išvykti į miestą, pavyzdžiui. Visą tai sukelia labai sunkių situacijų. Pavyzdžiui, moteris laukėsi ketvirto vaiko ir darbdavys jai grasina, kad išmes ją iš darbo, jeigu ji neprims sprendimo pasidaryti abortą. Moteris kreipiasi pagalbos į kooperatyvą, kad jie padėtų iš to pragaro ištrūkti. Asociacija, tas kooperatyvas pateikė skundą prieš tokį darbdavį, bet ji gal yra viso labo tik antra, kur išdryso nebetilėti ir skūstis dėl tokios padėties kažkam. Tai štai, moteris gyvena tokiuose barakuose. Dauguma jų turi palikti atvirą savo būsto duris, kad galėtų įeiti, jeigu to norėtų darbdavys ir jų pasakojimai kelia siaubą. Dauguma tų moterų yra aukos. Aukos dėl to, kad gyvena labai sunkioje padėtyje, sunkiomis aplinkybėmis, jų svarbiausias tikslas yra dirbti, kad galėtų nusiųsti pinigų namo, padėti šeimai, vaikams, kurie dažnai būna pasilikę Rumunijoje. Taigi tos moteris nusprendžia kovoti ir viską ištverti tyliai, pakesdamos tokias situacijas. Taigi matome moteris dirbančias. su kuriomis elgiamasi kaip su vergėmis. Tos, kuriuoms pavyksta gauti darbo sutartį, E, galima sakyti, kad joms pasisekė, bet tų sutarčių niekad nesilaikoma. Kai kurios iš jų nusprendžia pabėgti, sprukti. Aš esu sutikusi moterį, kuri nekartą keliavo iš Rumunijos į Italiją pirmin ir atgal. Kai jos atvyksta į Rumuniją, kai jos išleidžia tuos pinigus, kurios buvo sunkiai sutaupusios, joms vėl tenka išvykti, nors žino, kad jų darbo užmokestis nebus sumokėtas toks, koks buvo sutartas, kad darbdaviai siūlys įvairias alternatyvas darbo užmokesčių neva papildyti, bet jos žino, kad joms tai yra vienintelė galimybė uždirbti kiek nors pinigų. Dėkoju, poniai komisarė, o dabar norėčiau suteikti žodį lygių galimybių reikalų atstoviai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis ir gerbėmieji moterų komiteto nariai, gerbėmieji draugai. Norėčiau pirmiausia padėkoti už man suteiktą progą pasisakyti šiandien. Taip pat dėkoju už tai, kad e, jums svarbu šie, šie klausimai. Rumunijos vyriausybė vyru ir moterų lygybė, moterų bei mergaičių apsauga tiek mūsų šalyje, tiek už jos ribų yra pagrindinės, pamatinės socialinės demokratijos vertybės. Visa tai yra būtina e, visuomeniai, darbo rinkai, socialiniai sričiai, tam, kad taip pat būtų pagerinama ir ekonominė moterų situacija. Ir taip pat, kad būtų moterų ir mergaičių migracijos klausimas sprendžiamas. Pirmą kartą e, Rumunijoje vyriausybė, kurią patvirtino Europo, parlamentas, tiksliau Rumunijos parlamentas, e, patvirtino taip pat ir įstatymą, dėl moterų orumo išsaugojimo. Nustatyti tikslai įstatymę taip pat e, remiasi, tiksliau mūsų organizacija remiasi tais tikslais. Dabar kas dėl kaime dirbančių moterų? moterų ir mergaičių yra ir mūsų šalyje kaime dirbančių, bet jos susiduria su išnaudojimu, darbiniu išnaudojimu, taip pat ir seksualiniu išnaudojimu. Dirbame kartu su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios visose šiuose srityse dirba. Rumunijoje, ko gero, daugiausia darbo jėgos e, išvyksta į kitas uh, E, šalis. 2 milijonai rumunų dirba užsienyje. 47 procentai iš jų yra moterys. Moterų migracija susijusi su įvairiausiais pavojais, su kuriais jos iki šiol nėra susidūrusios. Moteris nėra saugomos darbo rinkoje. Ataskaitos informacija rodo, kad atsiranda išnaudojimo pavojų šioms moteriams ir netgi prekyba žmonėmis gali paliesti tas moteris. Didžioji dalis darbuotojų dirbančių kaime yra moteris. Na ir moterų, Rumunijos piliečių, moterų situaciją reikėtų sieti su išnaudojimu. Moterų diaspora tam tikrose Europos moterų rumunių diaspora yra gana didelė tam tikrose regionuose. Joms nėra teikiama teisinė apsauga ir labai dažnai jos tampa prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais aukos, aukomis tiksliau. Taip pat dar galima užfiksuoti ir vadinamųjų tarpinių tų reiškinių. Ne tik tai rumunės moteris, bet ir rumunai vyrai dėl to kenčia. Galima netgi paminėti ir modernę vergyją. Bet darbas be teisinės apsaugos priartėja prie išnaudojimo. Ir nepaisant to, kad kartais Rumunijos vyriausybė, moterų gynimo organizacijos turi net įsikišti į tokias e, situacijas. Galiu paminėti tik tai, pavyzdžiui, Ispaniją, e, Ispanijos tam tikrus regionus, kur teko įsikišti mūsų vyriausybei. Vyriausybė turi vietos ir nacionalinių lygių parengti moterų apsaugos planus, e, dirbti su diplomatinėmis atstovybėmis tam, kad būtų užtikrinamos mūsų piliečių moterų atsidūrusių pavojingose situacijose teisės. Būtent e, taip e, struktūruotai ir darniai dirba e, Rumunijos vyriausybė. Yra pradėta nacionalinė e, E, kampaniją apie situaciją pasaulyje. Kartu dirbama su darbo bei socialinės apsaugos ministerijos e, darbuotojais bei su kitų institucijų atstovais tam, kad būtų užtikrinamas teisės, e, užtikrinimas, teisų užtikrinimas mūsų pilietėms. Taip pat teikiama parama į Rumuniją nusprendusiams grįžti rumunėms. Darbo ministerija patvirtino teisinius apsaugos ir informacijos mechanizmus. Pavyzdžiui, informacijos teikimas piliečiams dirbantiems Europos Sąjungoje. Buvo parengtas taip pat e, rumūnų darbuotojo vadovas e, apžvelgta situacija 21 valstybėje narėje. Teisės, e, teisinės sąlygos pristatytos trumpai, euras tinklo šalis čia yra pristatytos. Taip pat yra teikiama informacija apie galimybę įsikurti šeimos nariams, apie socialinės apsaugas, bet, bet nedarbo išmokas ir kitas priemonės. Piliečiai, kurie pageidauja nemokamai gauti tokios informacijos, gali kreiptis į 45 eures patarėjus, kurie uh, kurie dirba Rumunijos regionuose. Taip pat turime žmonių dirbančių darbo klausimais, 35 iš viso atašė čia dirba, jų tikslas yra apsaugoti darbuotojų teisės užsienyje. Ir tie darbuotojai dirba pagal geografinės zonas pasiskirsti. O dabar kas dėl grįžtančių rumunų? E, teis, socialinio teisingumo ir darbo ministerija tokiems asmenims teikia informaciją teikiama informacija apie įsidarbinimą, apie tarpininkavimą, apie profesinį gyvenimą, taip pat konsultacinės paslaugos teikiamos atidarant įmonės naujas ir profesinių e, gebėjimų e, neformaliais būdais įgytų gebėjimų pripažinimo sistema. Dabar, kadangi daug moterų dirba kaimo žemės ūkio srityje daug e, paramos teikiama ir iš ES fondų. Pagal nacionalinę kaimo plėtros programą 2014-2020 metams yra numatytas finansavimas, nes tikslas yra atitikti institucinę teisinę sąrangą. Ir taip mes skatiname vyro ir moterų lygybę. Būtent pagal šią programą e, užimtumo ir socialinio teisingumo ministerija dalyvauja bendrame darbe su asociacijomis ginant moterų teisės kaime. Būtent e, šiame kontekste buvo renginiai rengiami e, pagal lyder struktūrą vietos bendruomenėse naudojome strateginių atrankos kriterijus, buvo atsižvelgta į e, lytės dimenciją programoje. Tai programos dėka tiesiogiai ir netiesiogiai galima buvo sukurti darbo vietas moteriams arba pagerinti, patobulinti dabar egzistuojančias darbo vietas. Taip pat buvo padidintas produktivumas, ekonominis augimas, e, proaktyvaus požiūrio dėka buvo diskriminacija paveikta pašalinti ir užtikrinti lygybę tarp lyčių. Būtent e, to dėka mums pavyko sukurti darbo vietų moteriams. Lygiai taip pat yra socialiniams institucijoms kaime teikiama parama švietimui e, po mokykliniam švietimui taip pat teikiama parama tam, kad būtų darbo rinkoje sumažinamas diskriminavimas moterų atžvilgių. Siekiamas užtikrinti vienodas teisės Rumunijoje. Rumunijoje. Siekiama, kad moteris dalyvautų tose programuose. Dabar turime ES strateginių priemonių siekiant užtikrinti 2016-2018 e, metais e, lygybę. Nacionalinę strategiją turime, taip pat turime kovos su smurtu namuose strategiją. Taip pat turime ir specialiųjų priemonių. Rumunija norėtų dar kartą įtvirtinti savo įsipareigojimą perkelti nacionalinės, tiksliau, pagrindinės vertybės, siekiant panaikinti diskriminaciją moterų atžvilgių. Socialio Rumunijos komiteto rekomendacija yra įgyvendinama. Taip pat Rumunijoje yra patvirtintas įstatymas, kuriuo pasirašoma Stambulo konvencija ir būtent šią priemonę yra kovojama su smurtu prieš moteris namuose, šeimoje. Na, nu, o dabar kas dėl teisinės sąrangos Rumunijoje. Vyriausybės vadovė yra moteris, pirmoji premjerė ir jos dėka buvo patvirtintas įstatymų paketas, kurio dėka būtent ir buvo pakeista paradigma moterų situacijos rytyje. Na ir čia galiu paminėti tik tai porą įstatymų. Pirmiausia, moterų vyrų lygybės įstatymų projektas, kuriuo siekiama reglamentuoti ekspertų profesijos e, reglamentavimą, užtikrinant e, vyrų ir moterų lygybę. Tai yra labai veiksminga priemonė tam, kad būtų e, vis, vis, visuomen, visose politikos rytise tai pritaikyta. Na ir dar kovos su smurtu strategiją turime pagal Stambulo konvenciją. Turime e, apsaugos orderius numatytus pagal šią konvenciją tam, kad smurto artimoje aplinkoje aukos būtų tinkamai apgintos. Dalyvavimas e, e, šiuose klausimuose manau, yra puikia proga dar kartą pakartoti Rumunijos vyriausybės įsipareigojimą dalyvauti e, skatinant lygybę tarp vyrų ir moterų. Ačiū. Ačiū labai už Jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, Rumunijos premjerė dabartinė Vero, Veronika Dansila buvo aktyvi mūsų FAM komiteto narė, todėl tikrai, tikrai tikimės, kad bus didelis progresas e, lyčių lygybės srityje Rumunijoje. Linkim kuo geriausios e, e, sėkmės.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 kaimo sociologijos Europos bendrijos narė ir pirmoji Tarptautinės kaimo sociologijos asociacijos viceprezidentė. Taigi, labai dėkui už galimybę man pasisakyti. Prieš nagrinėtama moterų situaciją žemės ūkija, aš pirmiausia noriu kalbėti apie žemės ūkio situaciją apskritai. Uh, Žemės ūkio srityje yra didžiulė neligybė. Moteris retai paverti žemę, moteris retai yra atstovaujamos e, žemės ūkio organizacijose ES, ypač e, Šiaurės Europoje. Junktinėje karalystėje tik tai 16 procentų moterų yra žemės savininkės ir dauguma jų yra našlės. Uh, Taigi, jos paveldėjo žemę mirusių jų vyrams. Lygiai taip pat Airijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Vienintelė vieta, kur moteris yra žemės savininkės, yra rytų ir pietų Europa. E, ir ten žemės plotai nėra labai dideli. Taigi, žemės ūkis yra lyčių atžvilgių nelygi veikla. Aš nesiniai pabaigiau dirbti Škotijos vyriausybei ir aš analizavau moterų padėtį žemės ūkėje. Ten situacija yra nebloga, yra lygios galimybės, tačiau visgi moterų atžvilgių egzistuoja neigiamas nusiteikimas ir vėlgi tai yra nelygi pramonės šaka ir vienos lyties darbuotojai yra labiau vertinami. Netgi dauguma moterų dirbančių ūkiuose dirba savininkams vyrams. Čia matote Airijos mm, žemės ūkio organizacija. Dauguma narių organizacijoje yra vyrai ir sėdi viena kita moteris, tačiau didžioji dauguma yra vyrai. Aš kalbėsiu apie migrantus, darbuotojus, e, pajudėjusius ES viduje. Mm, aš e, dirbau žemės ūkėje jau ilgą laiką, mm, maisto sektorėje dirbau ir nemažai žmonių sutikau dirbančių ūkiuose. Šiaurės Airija. Mm, e, matote žemėlapyje, e, anksčiau daugelį reikėdavo aiškinti, kur yra Šiaurės Airija Matote, Šiaurės Airija yra Junktinės karalystės dalis, ji yra visai šalia Airijos. Galiu pasakyti, kad visų pirma, rengiančią studiją krito akis duomenų trūkumas. Trūksta duomenų apie moteris dirbančią žemės ūkiją. Ehm, Bent žinome, kad e, dirba žemės ūkio daugiau vyrų, tačiau viskas priklauso nuo sektorių. Frančiska kalbėjo apie tai, kad moteris dažniau samdo kai kurie ūkiai, pavyzdžiui, ūkiai Ispanijoje gintantis braškės, nes moterų rankos švelnesnės. E, taipogi moteris su mažais vaikais yra e, retai samdomos dėl to, kad e, darbdaviai nori užtikrinti, kad po, po sezono tiesiog darbuotojai išvyks. Žemės ūkio sektoris yra mažai apmokamas, galima e, atlyginimus šiek tiek suspausti, pataupyti. Tai yra laikinas darbas, tai yra sezoninis darbas. Daug kas kalba, kad tokio pabudžio darbas turi būti robotizuotas. Tačiau kadangi yra pigaus migrantų darbo, ta iniciatyva niekuomet netampa realybė darbuotojai dirba ilgas valandas už menką atlyginimą sudėtingomis sąlygomis. Moksliniai tyrimai mm, e, Hamilton, Patrin e, e, ir taip pat aš pati atlikdama savo tyrimus kalbėjusi su žmonėmis. Žmonės yra įbauginti, jie nežino, kokios yra jų teisės, Dažnai žmonės samdo agentūras ir juos nusinčia į svetimą šalį, taigi jie nebežino, kam jie dirba, ar agentūrai, ar ūkininkui. Žmonės bijo ir nežino, ar jie privalo registruotis, nežino, kokias teises jie turi ir ta baimė iš tikrųjų yra akivaizdi. Taipogi yra kalbinės kliūtės, kontraktai ir sutartys yra kalb, parašyta tos kalbomis, kurių migrantai dažniausiai nesupranta. Darbdavys taip pat yra žemės savininkas ir e, labai dažnai darbuotojai išnaudojami, taip pat pasinaudojant tuo, jog darbdavys yra vienintelis žmogus turintis transporto ūkį, taigi imami mokesčiai už pavežimo paslaugas, bet to ūkiai dažnai yra atokus, e, tai yra toli e, esantis nuo viešų vietų. Bet to e, žmonėms trūkda informacijos apie savo teises arba kaip su tomis teisėmis susipažinti. Maisto perdirbimo sektorius, maisto pramonė. Labai džiugu, kad e, mes kalbame ne tik apie moteris ūkiuose, bet ir apie moteris kaimo vietovėse. Nes labai dažnai moteris dirbantys žemės ūkio srityje ir maisto perdirbimo srityje yra itin smarkiai išnaudojamos. Šiame tyrime e, nagrinėjau Šiaurės Airijos maisto perdirbimo pramonę. Ir ten dirba įvairių tautų žmonės - Latvijai, Lenkai, Ukrainiečiai, Rumunai, taip pat netgi Portugalai dirba šioje srityje, tai itin įdomu. Tačiau matome, kad moteris kalba apie tai, kad gauna mažą atlyginimą. E, visi darbuotojai fabrikėje yra moteris, viršininkai ir prižiūrėtojai yra vyrai, daug žmonių dirba ilgas valandas ir gauna nedidelį atlyginimą. Nemažai, pavyzdžiui, Latvių vyrų dirba e, fabrikuose, tačiau juos dažnai lydi jų šeimos. Nemažai darbuotojų kalbėjo apie darbdavių gopšumą ir godumą. Jeigu pažiūrėtume į braškių ūkius. Čia norima samdyti žmonės, tai yra moteris turinčias mažų vaikų, dėl to, kad e, jos gali dirbti ilgesnę darbo dieną. Dažniausiai tos moteris e, beveik nekalba angliškai, beveik nesupranta nieko iš to, kas joms sakoma. E, kai kurie kiti darbuotojai yra vidutinio amžiaus ir neturi šeiminių įsipareigojimų, taigi gali dirbti 12 valandas darbo savaitės metu ir taip pat savaitgaliais. Taigi darbuotojų prieimimas taip pat priklauso ir nuo jų amžiaus. Labai dažnai moteris stengiasi integruotis, išmokti kalbą. Kai kurios moteris norėjo eiti į bažnyčią, studijuoti anglų kalbą, tačiau joms nebuvo leista to daryti, nes tam, kad jos ateitų į bažnyčią arba į mokyklą, jos turėjo baigti darbą anksčiau. E, e, to darbdaviai neleisdavo. Dėl... Taigi integracija nėra skatinima ir tokios ilgos darbo valandos prisideda prie darbuotojų marginalizavimo ir trukdo integracijai. Taip pat matome, kad patalpos visiškai netitinka moterų migrančių darbuotojų poreikių. Galime pateikti pertraukų laiko pavyzdį. Pavyzdžiui, moteris turi eiti į tualetą. E, fabrike buvo dvi pertraukėlės, e, viena pertraukėlė 20 minučių, tačiau realiai ji būdavo 11 minučių laiko pavalgyti, nes e, per Mm, tą pertraukėlę reikdavo nueiti į valgyklą ir paskui į tualetą, ten stovėti ilgą eilę. Mm, vienas tualetas ir daugybė moterų. Taigi situacija iš tikrųjų sudėtinga. Čia moteris kalba apie sunkų darbą ir darbas iš tikrųjų sudėtingas, jis trunka visą dieną, reikia supakoti obolius, juos uždėti ant paletės, šimtai dėžių per dieną, tai yra didžiulis krūvis pečiams ir kūnui. Uh, Jūs dirbate ne iki 6 ar 8, iki 11 valandos vakaro dirbama. Tai yra labai vėlu. Einate, pavagrėžniaujate ir 6 valandą ryto vėl pradedate darbą. Tai yra vergovė. Aš niekuomet negyvenau tokiamis sąlygomis, man tai keista, pasakoja moteris. Na ir aš galvau, jeigu kitos moteris gali taip gyventi, ir aš galiu, pabandysiu. Taigi metome susitaikymą su situacija ir um, su tokiamis baisiomis sąlygomis. Dabar galiu apibendrinam pasakyti, kad yra iš tikrųjų didelių problemų. Vienas iš didžiausių e, trūkumų yra tas, kad žemės ūkija galima sumažinti atlyginimus. Kuo daugiau sutaupysite atlyginimams, tuo didesnį pelną gausite. Galima užtikrinti, kad e, braškių, pavyzdžiui, skinimas būtų mechanizuotas, kad dirbtų robotai, tačiau tai kainuoja kur kas daugiau. Bet nu, nors žmonės gauna tikrai mažus atlyginimus, atlyginimas vis tiek yra didesnis negu jų gimtosiuose šalyse. Taigi, kodėl migrantų darbuotojų ES teisės yra tokios pat kaip ir nelegalių darbuotojų teisės, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose. Kodėl mes leidžiame, kad tai vyktų? Be to, ūkio autonomija ir ūkininkų autonomija trukdo reglamentuoti darbo ūkės sąlygas. E, darbo laiko planavimo teisės aktai netaikomi ūkiams. E, taigi, žem, darbo vieta žemės ūkija yra nereglamentuojama ir ta ūkininkų autonomija yra uh, tikrai gerai užtikrinta. Taigi turime e, panagrinėti šiuos sektorius, taipogi maisto perdirbimo sektorių, nes e, šioje srityje yra išnaudojami žmonės ir nemažai dalis jų yra moteris. Ačiū. Labai ačiū. O dabar suteiksiu galimybę pasisakyti nariams. Prašau, yra čia Garsė Peris. Labadiena. Ir visų pirma noriu padėkoti visoms viešnioms už tai, kad sutiko dalyvauti šiuose klausimuose skirtuose moteriams migraitėms kaimo vietovėse ir žemės ūkio srityje. Išklausėme visus pranešimus ir matome, kad realybė visose ES srityse yra labai panaši. Nors žinoma, kiekviena šalis yra savaip ypatinga ir mm, specializuojasi tam tikrame ūkio sektoriuje. Mes matome, kad vienas sektorius yra pažeidžiamas, tai yra žemės ūkis ir žemės ūkio sektorius yra mm, daugybė darbuotojų migrantų, tačiau visuomet, kai susidurime su pažeidžiamais sektoriais, matome, kad e, dar pažeidžiamumą galima skirstyti į lygius pagal lytį. Taigi visi darbuotojai imigrantai susiduria su sunkumais, tačiau be abejo moterų sunkumai tampa dar didesni dėl jų lyties. Man teko galimybė lankytis Ragusoje, lankiausi ten su Frančeska, mes e, lankėmės tiek nevyriausybinėse organizacijose dirbančiose pagalbos moteriams srityje, pagalbos darbuotojams migrantėms srityje. Tačiau taip pat susitikome ir su žemės ūkio organizacijomis, taip pat apsilankėme pačiose ūkiuose ir vietovėse, kur vyko atitinkami projektai skirti moterų padėčiai gerinti. Taigi reikia taipogi atkreipti dėmesį, kad yra ūkininkų taip pat taikančių gerasias praktikas, tačiau bet kokiu atveju bendrai paėmus matome, kad susidurime su išnaudojimo situacija, su moterų pažeidžiamumu, su sudėtinga prieiga e, prie paslaugų, su, su blogomis galimybės gauti paslaugas. E, ir labai dažnai pasitaiko seksualinio priekabiavimo atveju. Taigi, moteris turi išgyventi tikrai sudėtingus dalykus. Taigi, visų pirma, noriu pažymėti, kokį svarbų darbą daro šioje srityje dirbančios organizacijos. Labai svarbu teikti paramą e, darbuotojoms. Taipogi noriu paminėti taupimo politikos poveikį politikai apskritai, bet taip pat ir e, žemės ūkio padėčiai Ragūzoje, nes Ragūzoje e, susitikome su atitinkamų institucijų atstovais ir e, mums buvo sakoma, kiek mažai išteklių skiriama darbo reglamentavimui ir atitinkamiems darbo inspektoriams būtina užtikrinti atitinkamus įstatymus, tačiau taip pat būtina užtikrinti, kad veiks taip pat darbo inspektorių sistema ir kad bus taikomas sankcijos tiem, kas nesilaiko įstatymų. Ir jeigu yra tik tai vienas darbo inspektorius mm, penkiems šimtams ūkių, tai iš tikrųjų labai sudėtinga visus ūkius aplankyti, išnagrinėti sąlygas ir pritaikyti sankcijas tiems, kas nesilaiko įstatymų. Uh, atkreipiau dėmesį, kad vienas iš ūkio savininkų mus e, tarsi nukėlė į, į kitą ūkį. Ir negaliu pasakyti, kad e, nepripažįsta žmonės, e, kad sąlygos yra tikrai prastos. Taip, jie suvokia, kokiamis prastomis sąlygomis dirba jų darbuotojai. Ir um, kai kurie ūkių savininkai iš tikrųjų nesilaiko taisyklių, o kiti taiko gerasias praktikas, moka geresnius atlyginimus ir stengiasi užtikrinti darbuotojų teises. E, ir reikia situaciją iš tikrųjų taisyti, kad e, visi dirbtų vienodomis sąlygomis. Na ir jau baigiu. Priemonės, atitinkamos priemonės užtikrinančios e, moterų apsaugą. Mums reikia inspekcijos sistemų, e, turinčių konkrečių priemonių situacijai taisyti. Taigi pritariu remiu organizacijas teikiančias paramą darbuotojams migratėms. Tai yra labai svarbu. Reikia ir toliau remti šias organizacijas, kurios dirba ir pakeičia valdžios institucijų darbą, nes valdžia yra atsakinga už darbo sąlygas. Taigi pasisakau už tai, kad būtų darbo inspekcijos, kad būtų atitinkamos priemonės ir būtina didinti politinį samoningumą, būtina šį klausimą kelti politiniu lygiu ir stengtis pagerinti situaciją bendromis pastangomis. Reikia pradėti nuo bendro žemės ūkio situacijos, nuo darbuotojų migrantų e, žemės ūkio ir taip pat e, moterų pažeidžiamumo šiame sektorėje. Taigi dar kartą noriu padėkoti Jums už bendradarbiavimą ir už Jūsų žinias ir Jūsų indėlį. Ir galiu patikinti, kad socialistų frakcija taip pat dirbs, kad pagerintų šį, gyvenim, šį moterų gyvenimo kokybę. Ačiū poniai e, Garsijai Perės, o dabar žodis kolegiai. Dėkoju, kalbėsiu švediškai. Ačiū. Ačiū už pristatymą situacijos, taip sakant, iš vidaus, kai matome tiesioginius tokius liūdimus ir matome nuotraukas. Iš tikrųjų, vaizdas visai kitoks, negu gali įsivaizduoti teoriškai. Aš nuo 2009 metų dirbau prie prekybo žmonėmis klausimų, dėl, dėl, prie kovos su šia rykšte. Uh, Ir turiu pasakyti, kad teisės aktai ne visada gali išspręsti šių problemų. Vien jų nepakanka, bet aš manau, kad turime peržiūrėti e, teisės aktus susijusius su kova su prekyba žmonėmis, nes atsiranda dabar naujų problemų, kurios anksčiau nebuvo minimus. Negaliu prisiminti jūsų pavardės, sako kalbėtojų, jūs pateikėte pirmąjį pranešimą. Kaip tik mačiau jūs nuotraukose mergaitę, kuri vyko į kitą šalį su savo mama. Tie žmonės yra savanoriškai atvykę į kitą šalį. Jie pasirenka savanoriškai dirbti tokį darbą. E, nes Rumunijoje gyvenant jiems neužtenka pinigų savo, savo šeimai. Ir paskui dėl tokio pažeidžiamumo jie ir tampa prekybos žmonėmis aukos. Au E, jie, tie žmonės yra absoliutiškai aukos nukentėję, nes jie dirba už grašius ir dar yra seksualiai išnaudojami. Štai girdim apie tai, kad sakoma, naktį reikia palikti atviras duris, nes neva darbdavys turi galėti įeiti į tą būstą, bet kada, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kad, kad, kad jos jaučiasi nesaugiai, bet atsivežti vaikai taip pat gali tapti seksualinio priekabiavimo aukomis. Tai štai kokia yra šiandienos Europa. E, visos valstybės narės turi atsakomybę užtikrinti, kad jų piliečiai dirbantis kitose šalyse netaps išnaudojimo aukomis ir kad jie nepateks į tokius pasus. Čia mums tenka visiems atsakomybė. Tad aš turiu Jums klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad tie žmonės uždirba per savaitę 10-20 eurų. Nežinau, ar jūs e, įvertinot, pažiūrėjau, tokį dalyką, kaip atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų. Ar vyrai uždirba daugiau už tą patį darbą, už tą patį sunkų darbą? Man būtų įdomu tai sužinoti. Aš taip pat norėčiau sužinoti, kiek dabar vaikų yra šitaip išnaudojami. Ar tų vaikų daug? Mes negalime leisti, kad tokie dalykai vyktų. Mane ypač sukrėtė būtent šis aspektas jūsų pranešime. Pirmininkė, dėkoju. Kolegiai Nohl norėčiau suteikti žodį dar prieš tai. Aš norėčiau grįžti prie to, ką minėjo mano kolegė. Mes e, mastom apie tai socialistų tarpe. Tai yra pasirinkimo laisvė. Laisvė pasirinkti prostituciją, laisvė pasirinkti darbo vietą. Apie tai buvo kalbama, apie pasirinkimo laisvę. Kartais nevienodai vertinama ši pasirinkimo laisvė kai kalbama apie organų donorystę, apie surogatinę motinystę, kai kalbama apie darbą. Štai tokiomis sąlygomis aš neižvelgiu, kur tas laisvas pasirinkimas. Čia yra sprendimas, kurį žmogus priėmė būdamas faktiškai ant bedugnės krašto. E, kai nebėra jokios kitos išeities, tuomet bandoma rasti geriausią sprendimą įmanomą e, pasirenkama mažiausia blogybė, kurie jau savaime gali būti pakankamai didelė. Manau, kad turime aiškiai parodyti, kam, kur tenka kokia atsakomybė. Štai sakoma, kad Rumunijoje svarbu užtikrinti, kad žmonėms būtų teikiama tinkama informacija. Tos moteris, esant skubos sąlygoms, gali būti priverstos daryti vienus ar kitus dalykus, tačiau žmonės turi būti informuoti. Reikėtų, kad uh, būtų baudžiami vadovai, ar jie vyrai ar moteris, kad jie būtų sodinami į kalėjimą tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, e, įrodoma, kad jie yra atsakingi dėl tokių situacijų, kokias štai matėme čia nuotraukose. E, būtina, kad būtų baudžiama už fiskalinį sukčiavimą ar priekybą narkotikais, be abejo. Bet kodėl pasitenkinama tuo, kad skiriama simbolinė bauda žmonėms, kurie uh, apeina visus įmanomus teisės aktus, socialinius teisės aktus šitai baisiai. Reikia, kad būtų labai aiškios taisyklės, kurių pagrindų būtų galima bausti už tokį nežmonišką išnaudojimą. Žmonės, kurie yra, kurių kaltė dėl tokių nusikaltimų yra įrodyta, turi būti teisiami, jie turi sėsti už grotų. Tokį signalą, manau, turėtume pasiūsti Europai. Turime aiškiai pasakyti, kad turi būti besąlygiškai laikomasi įstatymo, o įstatymė turi būti visi tie aspektai labai aiškiai išaiškinti. Ar būtų kalbama apie pabėgėlius, ar ES piliečius, man atrodo, tai yra vienas ir tas pats. Čia mes kalbame apie nudienos vergyją ir už tai reikia bausti. Dėkoju, poniai Nauikau. E, tas žodis jums, prašom pakomentuoti. Dėkoju, kad surengėte šį viešą klausimą, kur kalbama apie tokią svarbę temą, tokią jautrę temą taip pat. Tai yra ta realybė, kurios nepaslėpti, tai yra socialinė realybė, kurią reikia kuo plačiau e, komentuoti, apie kurią reikia kalbėti. Svarbu, kad mūsų vadovai valstybių atkreiptų tai dėmesį. Svarbu taip pat, kad vietos savivaldos struktūros tam skirtų dėmesį, kad į tai kaip dėmesį valdžia tų regionų, kur tokios situacijos egzistuoja. Moteris, kurios dirba žemės ūkija, yra tose vietose išnaudojamos. Mes apie tai kalbėjome. Rumunija pripažįsta tai. Daug moterų dirba kitur. Turime apsaugoti savo piliečius, kitų valstybių narių piliečius. Aš pati būdama Europos parlamento deputatė, e, atvykusi iš Rumunijos, aš noriu, kad būtų ir siekiu, kad būtų apsaugotos Rumunės, e, išvykusios iš Rumunijos dirbančios ES valstybėse narėse, ypač Italijoje ir Ispanijoje. Mm, buvo sakoma, mes žinome tą realybę, tad e, iš tikrųjų mums yra labai svarbu, kad visos ES valstybės narės reaguotų, kad imtųsi veiksmų, nereikėtų, kad būtent tokia socialinė realybė išliktų nepaliesta tokia, kaip ir dabar ji yra. Mes merkėme bet kokį smurtą ir kai pasižiūrime į sąlygas, kokiomis dirba tos moteris Italijoje ir Ispanijoje, galime tvirtinti, kad tai yra baisu jų atžvilgių, jos neturi būsto, jos neturi galimybės naudotis transportu kuris nuvežtų jas iš darbo vietos į kitur. Tų moterų vaikai negali eiti į mokyklą, nes jos neturi galimybės tų vaikų pristatyti iš gyvenamosios vietos į mokyklą. Nes tos mokyklos dažnai yra kitose kaimuose, kad ir nelabai tolimuose. Turime suprasti, kad piknaudžiavimo esama, įskaitant seksualinį piknaudžiavimą. Turime pripažinti, kad e, problemos šios rytyje egzistuoja ir noriu pasakyti, kad turime veikti labai ryštingai, dirbti su vietos savivaldos struktūromis, ta realybė yra puikiai žinoma ir pagaliau yra ties laikas veikti. Be abejo, problema tai yra labai svarbi, nes tos moterys e, išvyksta į tuos žemės ūkio kraštus, nes joms reikia pinigų, jos nori užsidirbti. Ir jeigu joms nesumokama laiku, kyla didžiulių problemų ištisoms šeimoms, kurioms tos moteris padeda. Būtent dėl to tos moteris ir sutinka kentėti tokiomis sąlygomis. Būtent finansiniai nepritekliai verčia jas kentėti tokią situaciją jos kenčia piknaudžiavimą, jos e, dirba labai sunkiai ir dažnai kenčia tai, kad nemokamas laikų darbo užmokestis. Mes visi, kaip valstybės narės, taip pat turėtume priimti teisės aktus, kurie būtų aiškus, tvirti, kad tinkamai tos moteris būtų apsaugotos. Ačiū. Now. Like floor... Dėkoju ponai Žanai, na o dabar norėčiau e, suteikti politikos e, e, departamento darbuotojams žodį suteikti. Pirmiausia, žodis ponė Aleksandrai Čiurbai. Dėkoju. Labas rytas visiems. Mes labai džiaugiamės galėdamos e, čia e, šiandien pasisakyti. Aš pristatysiu pirmąją mūsų tyrimo dalį, na, o kolegė antrąją. Aišku, dėl laiko mažai mums skirto, mes negalėsime visko plačiai pristatyti, bet mielai diskusijos metu vėliau tai aptarsime. Pirmiausia, kokie mūsų studijos tikslai? Pirmiausia, mes kokybiniu požiūriu remiantis bandėme ištirti, kokiamis sąlygomis moteris dirba kaimo vietovose, vietovėse. E, Ats atskirų studijų esame e, parengę apie Italijos ir Spanijos situaciją, tai taip pat dar ir e, situacijos faktorius bandėme e, tirti. Taip pat kitas mūsų tikslas yra išanalizuoti ES teisinius instrumentus, taip pat e, pateikti nacionalinių politikos, einančių, taip sakant, iš apačios iniciatyvų pavyzdžių ir pateikti rekomendacijų es institucijoms iš lyčių lygybės ir žmogaus teisų perspektyvos. Koksgi buvo mūsų kontekstas. Pirmiausia, pažeidžiamumo sąlyga, ko gero, buvo pagrindinė, kuria, pagrindinis mūsų leitmotyvas ir tai yra susiję ne su įgimtomis asmenėmis savybomis, bet taip pat tas pažeidžiamumas atsiranda ir dėl situacijų. Mes mm, parengėme atskiras kategorijas, tokias kaip, pavyzdžiui, moteris ir vaikai. Na ir kas dėl situacijų sukelto pažeidžiamumo, mes e, rėmėmės situaciniais ir struktūriniais faktoriais. Nagrinėjome moterų migrančių pažeidžiamumą, e, moteris migrantės tarp sekcijinių, tarp sričių e, diskriminacijų patiria, pavyzdžiui, lyties, klasės, švietimo, sveikatos, šeimos padėties ir migracinio statuso pagrindų. Ir tokia, toks pažeidžiamumas e, yra kaip ir sutampantis su pažeidžiama pozicija, kuri apibriešta 2011 m. 36 direktyvoje. Ir e, pagal šį čia apibriešti žmogus kaip ir priverstas pasirinkti tokią situaciją. Ir dažnai yra susitaikoma su išnaudojimu ir piknaudžiavimu. Būtent todėl uh, direktyvoje apie tai ir kalbama. Dabar kas dėl to, kas buvo padaryta anksčiau. Mes e, nagrinėjome konkrečias situacijas. Na, o kas dėl migracijos, tai dėl su, m, ekonominės krizės daugiausia migrantai yra iš rytų. Ir štai mūsų empirinės studijos rodo, kad mažesni standartai bei išnaudojimas jų atveju pasiži... pasireiškia. Ir atitinkamai paskirties valstybėse atsiranda moteriško darbo vietų poreikis, pavyzdžiui, žemės ūkija ar žmonių priežiūros srityje. Ir moteris dažnai kenčia dėl lytinių pagristos dinamikos ir jėgos santykių, taip sakant. Tokios e, pažeidžiamumo formos yra susijusios su žemės ūkio produkcijos modeliais. produkcijos modeliai e, siekia sumažinti sąnaudas ir padidinti pelną, paminant darbuotojų teisės. Tokioje situacijoje ES BŽUP prioritetai yra e, konkurencingumas, augimas, produktivumas ir mažiau dėmesio yra skiriama darbuotojų teisėms teisinės ir socialinios e, blogos sąlygos lemia tai, kad tokie darbuotojai tampa uh, pigia darbo jėga, nepriklausomai ar to, ar jie, ne, ar to, ar jie yra iš šią šalių ar iš kitų šalių. Taip pat tokios sąlygos yra pablogintos dar ir dėl lyties dimencijos. Reikia pripažinti, kad trūksta agreguotų ir rimtų duomenų apie moterų e, darbuotojų situaciją. E, ko gero, čia reikėtų daugiau dėmesio skreiti. Dabar kas dėl Italijos ir Ispanijos? Mes pasirinkome šias dvi šalis, nes būtent į šias šalis vyksta daug migrantų iš Afrikos šalių bei rytų Europos. Ir dėl darbo rinkos segmentavimo pagal nacionalinę kilmę e, lyties dimenciją labai svarbu panagrinėti šiuose šalise. Kas dėl Italijos, tai Ragusos e, provincijoje dirbome daugiausiai dėl Franceskos išvardintų priežasčių. Raguzoje pradėjome darbą 2013 metais. Kas dėl Italijos, tai ir kitose regionuose dirbome, kur daugiausia yra e, Afrikos e, iš Afrikos šalių migrantų ir moterų susidurančių su seksualinėmis problemomis. O dabar, kas dėl Ispanijos, tai Vuelvos regionas ir Almerijos regionas e, buvo tirti čia auginamos. E, pirmame regione auginamos braškės, o antrame, kaip žinia, daug šiltnamių ir čia reikalinga daug e, darbuotojų, ypatingai migrantų ir moterų. Ispanijoje mes rėmėmės literatūroje, e, atlik, mokslinė literatūroje paskelbtais rezultatais, o Italijoje atlikome savo tyrimą. Dabar kas dėl sezoniškos laikinosios ir žiedinės migracijos. Ko gero dėl e, tokių sąlygų Ispanijoje gali padidėti e, pažeidžiamumas darbuotojų. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra sezoninės, moteris, sezoninės darbuotojos moteris daugiausia iš Maroko. Ne tik tai iš rytų Europos moteris išnaudojamos, yra įdarbinamos kilmės šalyje tos moteris. Na ir dar reikėtų at, išskirti moteris iš rytų Europos, kurios, į, kurios e, vaisių ruogų surinkimo sektorėje e, dirba. Pagal tokią įdarbinimo sistemą susidaro e, darbo rinkos segmentacija. Pavyzdžiui, kas dėl priežiūros, e, šeimos narių priežiūros, tai labai dažnai e, moteris dirbančios šiose sektoriuose dar ir tai tuo užsieima. Italijoje ir Ispanijoje moteris susiduria su mažesniais standartais ir prastesnėmis darbo sąlygomis. Tos moteris yra mažiau kvalifikuotos ir jaunesnės negu kad kitose sektoriuose, kaip kad pavyzdžiui e, asmenų priežiūra. Jos yra išnaudojamos, jos gyvena atskirai, izoliuotos Raguzoje ar Armenijoje, pavyzdžiui, šiltnamiuose arba e, stovyklose e, kai kuriuose Italijos regionuose ar Volvoje Ispanijoje. Tos moteris dažnai priklauso nuo darbdavio. Ir beje, e, atsakomybė tenkanti ant moterų pečių šeimoje taip pat dar kitas pažydžiamumo faktorius. Frančeskai apie tai trumpai kalbėjo. Rumunijos moterų atvejis Ragusoje gali būti išskirtas kaip dar ir tas, kur e, seksualinio priepagavimo e, pas, pastabų įvairiausių atvejų užregistruota. Labai sudėtinga yra rinkti tokią informaciją ir pradėti imtis būdžiamųjų priemonių. Seksualinis išnaudojamas e, gali privesti prie naujų išnaudojimo formų. O be to dėl vaikų e, buvimo šalia moterų taip pat ir šantažo atveju atsiranda. Italijoje ir Ispanijoje dar yra migrant, pačių moterų išnaudojimo, seksualinio išnaudojimo atveju ir tais atvejais, kai moteris ne tik tai dirba žemės ūkio statyje, bet tiesiog gyvena tuose getuose, pavyzdžiui, sezoninių migrantų getuose Italijoje. Čia mm, pavyzdžiui, nėra jokio socialinio būsto, jokio vyriausybės įsikišimo ir viskas praktiškai yra įmanoma tose regionuose. Taip pat būtina identifikuoti struktūrinius faktorius, dėl kurių moterų migrančių e, pažeidžiamumas atsiranda. Dabar norėčiau suteikti žodį Leticijai, kuri galėtų pristatyti ES teisės aktų trūkumus dabar. Labadiena. diena. Aš e, trumpai pristatysiu antrąją mūsų tyrimo dalį. Šiame tyrime skiriame dalį vieną ES ir tartautiniams teisės aktams e, žm prekybos žmonėmis srityje. Dabar kas dėl tartautinių teisės aktų. Uh, E, prekybos žmonėmis apibriešti nagrinėjome pagal Jonų protokolą, bei taip pat privestinio darbo ir vergovės apibriešti išnagrinėjome iš kon konvencijų. Taip pat mes parodėme, kaip vis dėlto problematiškos yra šios apibrieštis. Trūksta tiesiog aiškumo, uh, tarp e, ryšių, tarp e, šių apibrieščių. Ir tai tik tai ir neseni Europos Teisingumo teismo sprendimai parodo. Dabar kas dėl tarptautinių teisės aktų už prekybą žmonėmis rytyje 2005 metų Europos tarybos e, kovos su priekyba žmonėmis konvencija rėmėmis. Aišku, yra dar ir kitų teisinių instrumentų tarptautinių. Mes taip pat pabrėžiame, kaip tos konvencijos e, yra svarbios e, užtikrinant baudžiamumą priekybą žmonėmis užseimantiems asmenims. 2011 m. 37 direktyva ES taip pat yra šio klausimo išleista. Atitinkamos tarptautinės organizacijos TDO, pavyzdžiui, e, konvencija yra parengta dėl e, priverstinio darbo 2014 metais 2000. 203 rekomendacija TDO yra, pavyzdžiui, parengta Na, o kas dėl ES teisės aktų priekyba žmonėmis ir išnaudojimo srityje? Mes e, ypatingą dėmesį skiriame 2011 m. 36 direktyvai. Parodėme, kokia svarbi yra ši direktyva ir kokiu pokyčiu ji įnešė lyginant su ankstesniais teisės aktais. Šios direktyvos taip pat pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti baudžiamumą aukų skriaudėjams. Deja, nenuosekliai yra šie klausimai aptariami teisės aktuose. Deja, neadekvačiai yra įgyvendinami teisės aktai pavyzdžiui, nuostatos dėl apsaugos ir pagalbos teikimo aukoms. Na, o kas dėl kitų svarbių es priemonių dėl išnaudojimo, tai tiesiog neturiu laiko visko aptarti, paminėsiu tik tai keletą iš jų. Pavyzdžiui, 2014 m. 36 direktyva dėl sezoniško darbo. Šioje studijoje mes parodėme, kaip ši direktyva numato galimybę darbuotojams e, pakeisti darbdavi. Tačiau tos nuostatos dėje nėra privalomos e, valstybėms narėms. Ir iš to aiškiai tik tai aiškėja, bent jau Ispanijos atveju, kaip padidėja dėl to e, darbuotojų pažeidžiamumas konkrečiai moterų. Taip pat mes parodėme, kaip šioje direktyvoje um, nėra visos sezoninių darbuotojų problemos sprendžiamos. Na ir dar kas dėl ES komandiruojamų darbuotojų direktyvos ko gero nedekvačiai socialinio dempingo ir išnaudojimo situacijos yra reglamentuojamos. 2011 metais Europos komisija 96-71 direktyvą pasiūlė e, peržiūrėti tam, kad e, būtų e, geriau užtikrinamos socialinės ir darbuotojų teisės. Na, dabar kas priekyba žmonėmis ir išnaudojimo. Mes ES teisės aktus taip pat nagrinėjome ir žiūrėjome taip pat į migracijos politikos bendruosius brošus. ES 2011 metų direktyvos, 36 direktyvos nuostatos e, nėra e, pilnai įgyvendinamos. Mes, pavyzdžiui, rodame, kaip ES strategijos atitinkamos ir ES planai atitinkamo šioje srityje tiksliau e, tik tai praktiškai netkreipia dėmesio į struktūrinės problemas, dėl kurių atsiranda migrantų pažeidžiamumas. Atkreipiamas tik tai dėmesys į pažeidžiamas grupės tokias kaip moteris ir vaikai. Be to, ES strategija kovojant su priekyba žmonėmis visiškai nepamini tokių dalykų kaip e, apsauga ir parama aukoms. Na, o kas dėl ES migracijos politikos savo tyrimę mes e, parodėme, kaip ES darbotvarkėse, darbotvarkėse prekyba žmonėmis yra e, traktuojama kaip e, tiksliau siejama su pervežimu žmonių ir praktiškai nėra e, kalbama apie paramą aukoms. Be to, kas dėl migracijos ir tiesiai daugiausia yra kalbama apie sienų valdymą ir kovą su prekiautai žmonėmis. Ir štai dabar buvo aiškiai parodyta, kad uždarius sienas tik tai sustiprėjęs, padažnėja, padaugėja e, e, priekyba žmonėmis atvejai, tačiau nepaisant to nėra e, jokių priemonių legaliai migracijai numatyta. Na ir dar Europos prieglopščio politikos kryptis gali tik tai sustiprinti pažeidžiamumą tam tikrų asmenų grupių, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje. Ir praktiškai Europos lyčių migracijos e, nuostatose ir reformose trečiosios šalies, e, pavyzdžiui, saugios šalies e, samprata, tik tai sukelia didesnį pavojų tam tikroms kategorijoms žmonių, kurie bando patekti į stovyklas Savo studijoje taip pat e, dėmesio skyrėme e, gerosiams praktikams nacionaliniu lygiu, kurių e, tikslas yra kovoti su priekyba žmonėmis bei apsaugoti e, aukas. Dabar dėl laiko trūkumo visko negaliu paminėti, paminėsiu tik tai porą iniciatyvų. E, Mes, pavyzdžiui, dirbome su Italijos teisės aktais, pagal kuriuos smurto aukoms yra parama teikiama nepriklausomai nuo to, ar jos bendradarbiauja su teisės sauga bylose ar ne. Tas naujoviškas požiūris uh, šio įstatymo dėje e, nublanksta dėl to, kad nedekvačiai taikomas šis įstatymas. Na ir dar kitas gerosios praktikos pavyzdys - jungtinės e, karalystės e, GLAA institucija, kuria yra licencijų sistema numatyta tam, kad būtų apsaugoti pažeidžiami darbuotojai pažeidžiamose sektoriuose, tokiuose kaip žemės ūkis. Savo studijoje mes mm, nagrinėjome vietos NVO ir asociacijų veiklą kurios dirba kovoje, kovojant su e, priekyba žmonėmis ne, ir išnaudojimu. E, dėl laiko trūkumo visko nepaminėsiu, paminėsiu tik tai Proxima asociacija Ragusos regione, kuri pervežimo transporto e, sąlygas teikia moteriams migrantėms, kurios dirba šiltnamiuose. Taip pat mokyklos yra e, iniciatyvos jų steigiamos e, tiems vaikams, kurios gyvena šiltnamėse su šeimomis, e, su šeimos nariais. Na ir pabaigai pasakysiu, kad vienintelis būdas užkirsti kelią išnaudojimui, priekybai žmonėmis yra tik tai remtis e, lyties ir žmogaus teisų e, perspektyvą. Ir reikia dirbti su struktūriniais faktoriais, socioekonominiais faktoriais. Ir čia mes taip pat dar rekomendacijų esame parengę ES institucijoms ir valstybėms narėms. Dėl laiko trūkumo visko neišvardinsiu. E, tiesiog e, galbūt e, kai kuriuos iš šių tikslų rekomendacijų galbūt diskusijų metu paminėsiu. Ačiū gerbiamoms kalbėtojoms už, už pristatymus. Na, o dabar matau, kad laiko turime mažai, todėl paprašysiu pagrindinių kalbėtojų sureaguoti, atsakyti galbūt į klausimus narių. Deja, jums nedaugiau nei porą minučių galiu skirti kiekvienai. Prašau. E, rispetto a una mm, domanda che mi è stata. Labai ačiū dėl to klausimo, kuris buvo užduotas apie moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus. Įskyrus e, kai kuriuos konkrečius atvejus, e, pavyzdžiui, Romų bendruomenėje, kurios narių vis daugiau yra Ragūzoje, moterų atlyginimai yra gerokai mažesni negu kad vyrų atlyginimai. Yra agentų, tarpininkų, kurie ima dalį užmokesčio už savo paslaugas ir jie ima didesnę dalį atlyginimo iš moterų negu kad iš vyrų. Be to, darbo sutartys kur kas labiau susiję moteris su darbdaviais dėl tam tikrų sutarčių ypatybių. Kai aš kalbėjau su moterimi, kuri pranešė apie piknaudžiaujimą, ji turėjo darbo sutartį įprastinę darbo sutartį, jai mokėjo 30 eurų per dieną, tai buvo daugiau negu vidutinis atlyginimas tame ūkija, tačiau moteris turėjo e, vaiką Rumunijoje, likusi Rumunijoje vaiką. E, tačiau tai suteikė galimybės jai šantažuoti, kadangi ji turėjo darbo sutartį E, ji galėjo būti santažuojama, nes tai ją labiau siejo su darbdaviu. Dabar kalbant apie sankcijas, kai ši moteris nutarė po beveik dešimties metų pranešti apie piknaudžiavimus po šešių abortų, kadangi ji buvo seksualiai išnaudojama darbdavio, buvo bandoma darbdavį patraukti būdžiamojo atsakomybėn už išnaudojimą ir vergų darbą. Nes moteris e, iš tikrųjų buvo seksualiai išnaudojama ir e, negaliu net papasakoti detalių, nes jos iš tikrųjų siaubingos, buvo leista kunigui atvykti į ūkį ir kunigas ją paskatino pranešti apie seksualinį priekabiavimą, apie e, situaciją. Ir ji buvo raginama pradėti baudžiamąjį procesą dėl vergovinio darbo. Tačiau proceso kaina buvo pernelik didelė, taigi darbdavys buvo patrauktas baudžiamojo atsakomybėn tik už seksualinį persekiojimą, nors dešimt metų moteris praktiškai vergavo, taigi teisės aktai neužtikrina deramos apsaugos. Ačiū. Ačiū parlamento nariams. dėl to, ką sakė ponia Peres per savo pirmąją pasisakymą. Galiu tik pasakyti, kad ponia Dančyla, kuri dabar yra ministrė pirmininkė Rumunijoje, Rakucoje lankėsi su delegacija. Ir buvo nustatyta beveik 5000 ūkių tame regione, kuriuose dabar dirba beveik 750 tūkstančių rumunių darbuotojų. Ir iškart po šio vizito, po šio apsilankimo mes užėmėme tvirtą poziciją hmm, kaip Rumunijos vyriausybė ir mes hmm, dirbame su Ragusoje veikiančią nevyriausybinę organizaciją, remiančią moteris migrantas. Ir taipogi mes bendradarbiavame su Rumunijomis sritimis, iš kurių daug migrančių vyksta į Ragusą. Mes tengiamės informuoti žmonės, didinti samoningumą. Be to, Rumunijos institucijos, dirbdamos kartu su Italijos institucijomis, vykdė patikras, inspekcijas e, šiuose ūkiuose ir atrodo, kad padėtis yra tokia. Didžioji dauguma darbuotojų migrantų uh, kurie yra nedeklaruojami darbuotojai, jie yra iš Rumunijos, jie atsisako kalbėti apie savo padėtį, jie nenori atskleisti detalių, nenori pranešti Italijos institucijoms apie padėtį. Tai būtų vienas iš svarbiausių žingsnių. Taigi mes negalime išspręsti problemos, negalime padėti pažeidžiamiems žmonėms. Po informacijos kampanijos Rumunija atlikus patikras Ragucijos regione padėtis e, pagerėjo, bet jau mentis turimą informaciją. Taigi galime būti optimistiški, jeigu toliau vykdysime iniciatyvas, imsimės priemonių, tai moterų migrančių padėtis tiek Ragucoje, tiek kitur ES iš tiesų pagerės. Dėl to, ką sakė Švedijos parlamentarę dėl vaikų pažeidžiamumo šiuose situacijose. Rumunijos vaikų apsaugos tarnyba mums pateikė ataskaitą. Ir pagal jos duomenys 90 tūkstančių vaikų Rumunijoje dabar e, gyvena be tėvų yra ne tėvų, nėra tėvų prižiūrimi dėl to, kad tėvai dirba užsienyje arba legaliai arba nelegaliai. Taipogi buvo minėta, kad būtina griežčiau bausti tuos žmonės, kurie prisideda prie išnaudojimo, prie nelegalaus darbo, ypač žvelgiant į tai, kas vyksta Italijoje ir Ispanijoje. Tačiau atsakas abiem atvejais yra tas pats. Patys darbuotojai nenori pranešti apie problemas, jie nenori bendradarbiauti, nenori mm, padėti juos remiančius orga, remiančiams organizacijoms. Taigi jie tampa lengvomis tarpininkų aukomis ir gyvena modernios vergovės sąlygomis, jeigu galiu tai pavadinti. Na ir jeigu prisimintume paskutinius du pristatymus ir panagrinėtume situaciją visoje Europoje. Rumunijoje, ja, Rumunijai svarbiausios paskatės šalis yra Italija, Ispanija. Daugiausia darbuotojų migruoja į tą šalis. Ir kol kas mums tai yra silpnoji vieta. Jeigu pažiūrėsime į spragą, darbuotojų spragą ir darbuotojų trūkumą pačioje Rumunijoje. 200 tūkstančių darbuotojų trūksta Rumunijoje. Tiek darbo vietų e, reikia užpildyti. Tačiau be to svarbu pažymėti, kad Rumunija taip pat laikosi judėjimo laisvės e, principo. Ji yra ir sutartyse, ir Rumunijos konstitucijose, ir pagrindinės jų teisių hartijoje. Mm. Taigi mes jos laikomės. Ačiū ir dabar po, e, po profesorė Šortal, e, nedaugiau kaip tris minutės, nes e, turime baigti savo klausimus. Porą trumpų pastabų tyrimuose, apie kuriuos kalbėjau, mes nustatėme atlyginimų skirtumų. Ir e, tiesą sakant, buvome šokiruoti, e, bet nenustebinti. Kodėlgi, jeigu oficialioje darbo rinkoje yra atotrukis tarp atlyginimų, jos turėtų nebūti e, neoficialioje darbo rinkoje. Toliau, dėl tyrimo. Tyrimo kokybė iš tikrųjų yra puikiai. Ir kalbama apie tai, kaip teisinėmis priemonėmis galima apsaugoti pabėgėlius ir prieglapšio prašytojus atvykstančius į ES. Aš manau, kad tai yra sudėtingesnis klausimas. E, bet dar sudėtingesnis klausimas yra legalių darbuotojų, moterų apsauga ES. Tai yra sudėtingas klausimas ir jį reikia įspręsti, jeigu norime žengti pirmin. Ačiū ir labai ačiū visiems e, klausimų svečiams. Dėkui už tai, kad buvo pristatyti tyrimai. Šio, šių klausimų tikslas buvo pasigilinti į darbuotojų moterų padėtį, e, pasigilinti, kaip būtų galima išvengti piknaudžiavimo, ištirti moterų gyvenimo sąlygas. Ir kolegos, jeigu, jūs, jeigu norime pakeisti e, moterų gyvenimo sąlygas ir moterų darbo sąlygas žemės ūkio srityje visoje Europos Sąjungoje, mes turime dėti visas pastangas tiek vietos, tiek nacionalinių lygių ir nacionalinės ir vietos institucijos turi dirbti kartu taip pat ir su ES institucijomis. Ačiū. E, Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe viešose vietose ir politinėme gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės. Negrinėsime pranešimo projektą ir norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Pina Pičerno. Prašom, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai paaiškinti, kodėl mes norime tokio savos iniciatyvos pranešimo. Dėl priekabavimo darbe ir viešose vietose bei politinėme gyvenime. Mes turėtume pasakyti, kad tūkstančiai moterų mytų grotažymę naudodamosi kalbėjo apie tai, kad tokio smurto ir persiekiojimo priekabiavimo esama. Tai taip pat yra ir proga kovoti su tam tikrų moralizavimu, kurio nemažai buvo girdėti. Kai kas sakė, toms, kam taip nutiko, pačios to norėjo. Ir tuo būdu sumenkino liktai to bendro tokio viešo išsisakymo e, vertę Moteris nukenčia du kartus taip. Pirmą kartą, kai išdrįsta kalbėti, antrą kartą, kai jos yra teisiamos dėl to, kaip jos rengiasi, kaip jos kalba, e, dėl to, kokį pasilinksminimo būdą pasirenka. E, arba kartais teisiamos ir dėl to, kad ne iš karto pranešė apie prievartą. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, tos moteris juk kalba apie mus visas apie moteris e, žinomas ar nežinomas, turtingas ar netokias turtingas. Šis reiškinys apima visas religijas, visas rases, visus visuomenės sluoksnius. Mes ir iki šiol dėja patiriame smurtą. Jis gali būti žodinis, fizinis, e, tiesioginis ar paslėptas tai bet kokiu atveju yra dalykas, kuris riboja mūsų laisvę, mūsų karjerą ir galiausiai tai yra apribojimas mūsų gyvenime. Susidurime su labai sudėtingu iššūkiu. Duomenys, kuriuos galime rasti regioninių <clears throat> lygmenių ar europinių lygmenių, e, rodo, kad paveikslas yra keliantis nerimą. Visi tyrimai rodo, kad kas antra moteris Europoje patiria vienokios ar kitokios formos smurtą. Tad reikia numatyti, aišku, tam tikras sankcijas už tokį elgesį, bet ir prevencijos priemonės taip pat reikalingos, nes matome, kad tas priekabiavimas, persiekojimas keičiasi su laiku, jis tampa subtilesnis, vis kitoks. Kartais pasitelkiamos ir naujos technologijos, pasižiūrėkime, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Tūkstančiai E, visokių keršto pornografijos atvejų e, ir kitokių dalykų, ko tik negali pridaryti paskelbdamas filmą ar naudodamosis mobiliuoju telefonu. Bet kokius tokius persiekimo atvejus socialiniai tinklai dar labiau išpučia. Mm. Tas smurtas yra didžiulė sena problema, bet matome, kaip jis keičiasi, kaip įgauna naujas formas. Tad šiandien iš tikrųjų sunku būti moterim viešoje vietoje, bare, kine e, ir kitose vietose, kurios nėra privati teritorija. Moteris neseniai dar turi teisę gyventi viešą gyvenimą, kai kuriuose pasaulio vietose dar tai yra draudžiama iki šiol. Kai kuriuose šalise tas procesas, toks išsilaisvinimo procesas tik pas, prasideda. Taigi moteris toliau žengia šiuo keliu, tačiau net ir tose vietose, kur moteris atrodo jau išsikovojo savo vietą, dar tebėra persiekiojimo, tebėra smurto apraiškų, apie kurias reikia kalbėti, nes nuo čia prasideda tikroji diskriminacija. Tie visi veiksmai ir, ir rodo ne tik buvusią patriarchalinę kultūrą, jos atavizmu. E, tai yra taip pat ir moters emancipacijos rezultatas. E, ne, jau ne, nemažai dalykų buvo padaryta Europos parlamente ir kitur, kovojama su tuo stigmatizavimu kai kurio dalykų. Bet dar tebe lieka pernelyg daug smurto ir piknaudžiavimo darbe, pavyzdžiui. Sunku visą visus tuos reiškinius išnaikinti, apie tai jau buvo kalbėta. E, apie tai buvo minėta, nagrinėjant ankstesnį darbo tvarkės klausimą. Menkinti tuos atvejus, stigmatizuoti tuos, kurie praneša apie tokius atvejus, tai reiškia, kad dar kartą moteris pasmerkiamos kentėti. E, tai reiškia, kad moters ir vyro lygybė nebelieka neįgyventintas dalykas. Tas toksai seksizmas turi būti pagaliau pažabotas. Dėl to būtina, sakyčiau, kultūriškai daug ką keisti. Tačiau, kaip jau nekartą sakiau, taip pat turime kovoti. Čia, Europos parlamente, plenarnėme posėdėsime girdėję iš kolegų vyrų labai neprimtinų pasisakymų apie tai, ko vertos yra parlamentarės moteris. Taigi darbo dar yra daug ir sunkaus šioje srityje. Nes yra susiklosčiusi savotiška subkultūra, kurios pagrindų plėtojama ta tokia diskriminacija didesnė ar mažesnė. Ir tai yra ne tik seksualinis priekabiavimas. Turime atsižvelgti į tai, kokias pasiekmes viešam ir privačiam gyvenimui turi tas persiekiojimas. Menkinama žmogaus orumas paprasčiausiai. Prasideda viskas dar švietimo sistemoje. Tad reikia susitelkti prie to, kaip mes auklėjame vaikus mokykloje, darželėje, universitete. Ir gerbiami kolegos, mes puikiai žinome, kad svarbiausia problema, su kuria susidursime, bus juridinės apibrieštis. Laiko nebedaug, ačiū ponė pirmininkė už tai, kad man tai priminė. Tiesiog mes turime rasti teisingas e, apibrieštis. Ir štai dabar esminis dalykas, juridinis tų reiškinių apibrėžimas būtų labai svarbus dalykas, nes vieno bendro apibrėžimo ES lygmenių nėra. Jeigu mitų judėjimo dėka apibrėžime socialiai ką reiškia būti persekiojimo priekabiavimo auka, tai oficialaus teisinio apibrėžimo dar nėra. Tad labai svarbu, kad tai būtų padaryta. Aš tą ir bandau pasiūlyti savo teksto projekto būdu. E, taigi aš bandau pasiūlyti apibrėžimą, kas yra vieša vieta. Šiandien yra naujų formų, virtualių formų, pavyzdžiui, kur moteris irgi patiria priekabiavimą. Kalbėjau apie socialinius tinklus, sakiau, kas vyksta internete. Prie tų dalykų ir norėčiau susitelkti ir skirti daugiausia dėmesio. Tikiuosi, kad jūsų pakeitimai padės pagerinti šį darbą. Dėkoju iš EPP šešėlinė pranešėjai suteiksime žodį. Ir ta pranešėja yra ponia Ana Zaborska, ponia Kozlovska pavaduoja savo kolegį. Žodis jai, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone pranešėja, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad atsiprašo ponė Zaborska už tai, kad negalėjo dalyvauti posėdėje, aš pateiksiu jos nuomonę čia. Pirmiausia, mūsų šešėlinis pranešėjas nori e, pasveikinti pranešėją atlikus puikį darbą. Ji dėjo didelės pastangas tam, kad būtų parengtas šis pranešimas savo iniciatyva. Pranešimas yra labai gerai subalansuotas, matome, ką kenčia moteris, paminėti neigiami aspektai, bet kartu siūloma pateikti sprendimus, kurie yra būtini. Ana Zaborska minėjo esminį vyrų vaidmenį, kovojant su tais neigiamais reiškiniais. Mes turime kovoti prieš bet kokį smurtą prieš moteris. Vyrų įsitraukimas, tos prevencijos kampanijos, visos, viso tai yra būtini dalykai. Pone Zaborska taip pat pabrėžė, kad net jei pranešėjai ir deputatai gali nesutarti dėl kai kurių detalių susijusių su kova su smurtu prieš moteris. Pavyzdžiui, nevienodai galbūt priekabiavimą ar seksualinį priekabiavimą apibrėšime darbo vietoje ar kitur. Mes laikomės bendro požiūrio. Tai reiškia, kad turime išnaikinti bet kokią smurto formas, nuo kurių kenčia moteris ir tiesiog labiau pažeidžiami mot, e, visuomenės nariai, tarp kurių yra ir moteris. E, pone Zaborska sako, kad term, terminų dar reikės padirbėti ir ta tema pateiks pakeitimų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar suteiksime žodį kolegiai e, išaldę frakcijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Dičerno, už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Aš buvau Alda šešėlinė pranešėja, rengiant Europos parlamento uh, rezoliuciją dėl kova su seksualiniu priekabiavimu Europos Sąjungoje. Ir džiugu, kad ir kolegė prisijungė prie darbo toje svarbės rytėje. E, bauginimas ir social... seksualinis Kabevimas tampa vis didesnė problema daugelį erdvių, taip pat ir darbo vietoje, ir viešosiuose erdvėse. Mes dirbame jau daug metų šioje srityje, tačiau mums e, vis dar lieka nemažai darbo įdėti, kad suprastume šio reiškinio priežastis ir e, ypatybės. Visuomet yra persekiotojas, kuris kaltina auką ir nepripažįsta nusikaltimo. E, aukos dažnai jaučiasi pasimetusios, nežino nuo ko pradėti. Taigi labai svarbu, kad atitinkamai veiktų pranešimo sistemos. E, Ta reikia keisti. Būtina užtikrinti, kad visuomenė galvoja, kad visuomenė kovoja ir parengė atitinkamas priemonės. Yra teisės aktų, tačiau valstybės narės ne visuomet jos tinkamai taiko. Taigi Alde remia pranešėjos um, poziciją ir ragina ES narės gerinti uh, kontrolės ir kovos su seksualinė prievarta ir bauginimu mechanizmus. Mano šalyje, Ispanijoje, uh, labai sudėtinga pasiekti, kad būtų patvirtintas bendras apibrėžimas, bendras smurto prieš moteris apibrėžimas e, visoje Europos Sąjungoje, kaip tai numato Stambolo konvencijoje. Taipogi socialiniuose tinkluose būtina kovoti su seksualiniu prikabiavimu ir piknaužiavimu bei bauginimu dėl to, kad tai turi didžiulį poveikį moteriams ir mergaitėms. Uh, Tai taip pat pabrėžiama ir Stambulo konvencijoje. Be to, raginu visas valstybės narės, kurios dar neratifikavo Stambulo konvencijos, ją ratifikuoti kuo greičiau, kad nebūtų kliūdoma ES ratifikuoti šią konvenciją. Taipogi reikia atitinkamai užtikrinti, kad internete netinkami pasisakymai būtų laiku pašalinami, kai tai numato ES teisės aktai. Be to siūloma parengti direktyvą, raginančią kovoti su smurtu, su bet kokiu formu smurtu prieš moteris ir mergaitės ir mm, su smurtu apskritai. Jau seniai raginame tai padaryti. Be to norime, kad šis parlamentas užtikrintų uh, Europos parlamento rezoliucijos dėl seksualinio bauginimo ir persekiojimo taikymą visoje Europos Sąjungoje. Anksčiau ši rezoliucija nebuvo pakankamai greitai įgyvendinama. Ypač svarbu apginti aukas ir užtikrinti nulinę toleranciją. Be to, norėtume, kad visi išdrįstų nutraukti tylą. Tai jau buvo padaryta per judėjimą mitų ir mes žinome, kad kova tai taip pat informacijos skleidimas, tai taip pat aukų patikinimas, kad jos bus apgintos. Ir taip pat. E, kas? 20 birželio sėkmės linkiu. Soli e, Grins. Ačiū, o dabar žodis poniai Soli Grinslis. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas pajudina iš tikrųjų didžiulę socialinę problemą, jį kur kas didesnė, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir jis rengiamas tokiame konteste, kai pamatėme daugybę skandalų seksualinio priekabiavimo ir persiekimo skandalų, pradedant skandalais Gollywoode ir baigiant Lamanada atveju, kai buvo išprievartauta mergina Ispanijoje. Buvo žinoma sureaguota į mano nurodytus atvejus, labai didžiulė reakcija tai išprovokavo visuomenį, tačiau nemažai atvejų lieka nepastebėti ir e, auka lieka viena. Gyvename visuomenėje, kai popieriuje pasiekėme nemažos pažangos e, dėl moterų teisų ir lyčių lygybės, tačiau dėje mūsų visuomenė vis dar pastatyta ant patriarchalinių vertybių ir jos kliudo užtikrinti visišką lygybę. Seksualinis priekabiavimas ir seksualinis persekiojimas yra žmogaus teisų pažeidimas, tai susijęs su jėgos struktūromis, kurias reikia pakeisti ir rodo, kad mūsų visuomenėje vis dar gaji smurto kultūra. Aš esu žaliųjų šešėlinis pranešėjas, dėkoju už pranešimo projektą ir dėkoju pranešėjai už tai, kad e, pranešimas buvo pristatytas, tai iš tikrųjų geras pagrindas tolimesniam darbui ir noriu pažymėti, jog labai svarbu atvirai kalbėti apie seksualinį priekabiavimą, seksualinę prievaltą taip pat ir politinėme gyvenime, politinėse institucijose. Nes, kaip visi žinome, tai vyksta ir čia. Ir mes, kaip išrinktieji politikai, esame ypač atsakingi už tai, kad kovotume su tokiais atvejais. Savo pakeitimuose mes norėtume pabrėžti keletą dalykų. Visų pirma, informavimą ir mokymus ne tik teisėjams ir teisės saugos pareigūnams, bet taip pat ir darbo vietose bei politinėse partijose. Taipogi norime parengti prevencinių priemonių, e, veiksmų planus darbovietėse, partijose institucijose atitinkamus saugiklius ir galimybės pranešti apie netinkamas situacijas, paramą aukoms. Ir žinoma, norėtume pabrėžti, kad būtina užtikrinti tvirtą teisinę struktūrą nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygiu. Taigi mes teiksime pakeitimus šią linkmę. Ačiū. Labai ačiū. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Dvi, trys minutės, nedaugiau.